į posėdį. Sveikinuosi su visais kolegomis ir su visais lankytojais, visais klausytojais. Mes dabar kalbėsime apie atliekų vežimo priežiūrą ir kontrolę. Turime svečių. Sveikinuosi ir su jais ir esu tikras, kad diskusijos bus labai įdomios. Girdėsime bent kelias labai įdomias prezentacijas. Sveikinuosi su ponu Magos iš komisijos taip pat iš IMPO ir atstovų, ponė Cucika ir Žaklin Magleid iš Europos aplinkosaugos agentūros. Taigi iš tiesų šiandieną pas mus lankosi labai garbus asmenys ir ilgai nedelsdama suteiksiu žodį komisijos atstovams. Tam, kad galėtume išklausyti komisijos pristatymą, o po to, kai išklausysime visų pranešėjų, vyks debatai. Visi kolegos, kurie čia yra, sveikinasi socialistų frakcijos nariais. Galėtume gal ir frakcijos posėdį čia suorganizuoti, nes kol kas visi nariai yra iš socialistų frakcijos. Na, kągi, žodis komisijos atstovai. Klausome jūsų. Sveiki. Aš esu aplinkosaugos generalinio direktorato atliekų tvarkymo skyriaus vadovas ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad šiandieną pasikvietėte ir komisijos atstovus, kad mes galėtume jums pristatyti e, savo turimą informaciją dėl atliekų vežimo priežiūros ir kontrolės. Aš visų pirma norėčiau paaiškinti, kokia metodika buvo iki šiol taikoma. Taip pat norėčiau paaiškinti, kokia yra prane pranešimo e, taikymo sritis, apriptis ir trečia, pristatysiu keletą svarbių rezultatų. Pirma, metodai, metodika. Tai yra trečiasis komisijos pranešimas, trečioji ataskaita dėl atliekų vežimo priežiūros ir kontrolės. Mes vertiname reglamentų įgyvendinimą nuo 2007 iki 2009 metų ataskaita remiasi dviejomis smulkesnėmis ataskaitomis, e, kurias valstybės narės turėjo pateikti kiekvienais metais. Pirmoji mūsų ataskaitos dalis tai yra valstybių narių ataskaitų kopijos, tai yra ataskaitos dėl Bazelio konvencijos įgyvendinimo, dėl pavojingų atliekų tarptautinio pervežimo. Antroji ataskaita suteikė papildomos informacijos, kuri buvo suteikta komisijai anketos pagalba. Valstybių narių ataskaitos mm, buvo, informacija buvo patikta elektroniškai Eurostatui. Eurostatas paprastai tokiu atveju palygina visas lenteles ir visus skaičius, kuriuos jūs galite rasti mm, darbinėme dokumente, kuris yra pridėtas prie pagrindinės ataskaitos, o e, aplinkosaugos generalinis direktoratas tuomet parengė pagrindinį ataskaitos tekstą. Mūsų nuomonė, plačiausia statistinė situacija yra atspindėta gerai bet dar yra keletas e, spragų informacijos ir taip pat netitikimų. Ir jie yra daugiausia susijęs su dviem veiksniais. Pirmas tai yra tiesioginis kai kurių valstybių narių ataskaitų teikimas. Aš nenoriu įvardinti tų valstybių narių, kurios vėlavo pateikti ataskaitas. Jos yra įvardytos ataskaitos tekste. Bet, na, akivaizdu, kad jeigu valstybės narės neteikia ataskaitų, tuomet komisija negali apibendrinti pilno situacijos vaizdo. Tačiau kai kuriais atvejais Eurostatas sugebėjo apskaičiuoti ir nuspėti skaičius tam, kad tos spragas galėtų užkamšyti. Kitas dalykas, kad yra keletas akivaizdžių netitikimų tose duomenyse, kuriuos pateikia valstybės narės. Pavyzdžiui, logiškai bendras atliekų importo ir eksporto skaičius turėtų būti vienodas, bet tikrovėje tie skaičiai nesutampa. remiantis valstybių narių pateikta, pateiktais duomenimis, e, atliekų eksportas ir pervežimas už valstybių narių sienų yra aktyvesnis, jo lygiai didesni negu kad importo. Kalbant apie komisijos ataskaitos apriepti, tai joje yra apimami duomenys dėl įvarių inovacijų, tarptautinio pervežimo, pavojingų atliekų ES teritorijoje. Tačiau ataskaitoje nėra kalbama apie nepavojingų atliekų tarptautinį gabenimą. Tiesą sakant, pagal ES teisės aktus nėra numatyta prievolių teikti ataskaitas apie tokių atliekų gabenimą. Tačiau mes suprantame, kad labai svarbu kad būtų priemonės skirtos stebėti ir analizuoti visų atliekų gabenimą, įskaitant ir nepavojingas atliekas. Todėl mes labai džiaugiamės, kad Europos aplinkosaugos agentūra visai neseniai pateikė ataskaitą apie atliekų gabenimą ES viduje ir už jos ribų. Toje ataskaitoje yra pateikiama išsami situacija susijusi su nepavojingų atliekų gabenimu. Ten yra kalbama apie metalo, popieriaus ir plastiko tokių atliekų išvežimą į trečiasias šalis. Noriu keturis aspektus paminėti dėl pačios informacijos pateikiamos ataskaitoje. Pirma, ten yra kalbama apie pavojingų atliekų kiekių padidėjimą. Tarp 2000 ir 2008 metų pavojingų atliekų sukūrimas ES išaugo 46 procentais. 2009 metais šiek tiek sumažėjo tokių atliekų, tačiau tai buvo greičiausiai dėl to, kad mus ištiko ekonominė krizė. Ir norėčiau pasakyti, kad pavojingų atliekų kiekio išaugimas labai aiškiai parodo, kad labai svarbu sustiprinti pajėgą, pastangas, siekiant užkirsti kelią tokių atliekų sukūrimui. Kitas dalykas - atliekų tvarkymas e, kilmės šalyje. Ji, šis klausimas atlieka dar e, nepakankamai išvystytų. 2008 metais nedidelė dalis atliekų buvo sutvarkoma pačiose valstybėse narėse. Tačiau yra Luksemburgas, Slovenija, Airija, Niderlandai, Belgija ir Danija. Šiuose šalise yra ypatingai aukšti atliekų eksporto lygiai, aukštesni negu 40 procentų. Tačiau yra įdomu pastebėti, kad kai kurios iš šių valstybių pavyzdžiui, Niderlandai ir Belgija, taip pat ir importuoja nemažai pavojingų atliekų. Trečias dalykas. Pavojingiausių. Dauguma pavojingų atliekų e, yra tas lygis pavojingų atliekų, kurios yra e, išvežamos už valstybių narių ribų auga. Iš aplinkosauginės perspektyvos tai yra netitikimas artumo principui. Ir nors tie rodikliai yra skirtingi skirtingose šalise, bet vis tiek dar pakankamai daugeliu atveju yra e, pavojingos atlikos išvežamos perdirbti ar sunaikinti į kitą šalį, ne tą, kur jos yra sukūriamos. Ataskaitoje taip pat yra teigiama, kad Europos Sąjunga jau beveik pasiekė savo tikslus susijusius su pavojingų atliekų tvarkymu bet mes turėtume pasinaudoti ir tais pajėgumais, kurie yra ne ES valstybėse narėse. Daugiau negu 90 procentų pavojingų atliekų pervežimo vyko tarp valstybių narių. Ir nedidelė dalis buvo išvežta už ES ribų. ES iš tiesų tapo viena didžiausių pavojingų atliekų importuotojų. Nuo 2001 metų tokių atliekų importas penk, nuo 5 iki 10 kartų viršijo eksporto lygius. Ir įdomu pastebėti, kad priekybos srautai, kalbant apie pavojingas ir nepavojingas atliekas, uh, eina į priešingas kryptis. Ir dar paskutinis dalykas, į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį tai yra tai, kad dar vis tik tai lieka nemažų klaustukų įgyvendinant e, mūsų teisės aktus. Remiantis jais, pavojingų atliekų gabenimas į besivystančias šalis yra draudžiamas. Tai yra tos šalis, kurios nepriklauso ES ir nepriklauso EFTAI. Bet jeigu mes pažvelgtume į oficialius skaičius, būtų labai lengva padaryti išvadą, kad netie, nelegalus atliekų gabenimas nėra labai didelio aukšto lygio. Tik tai 400 tokių atvejų buvo pastebėta nuo 2009 metų. Tačiau tai yra tik tai Lietkalnio viršūnė. Ir Impel patikros parodė, kad vis tik tai nelegalaus, nelegalaus e, atliekų gabenimo lygis e, už ES ribų yra daug aukštesnis. Mes dabar ieškome būdų, kaip būtų galima sustiprinti atliekų gabenimo patikras ES viduje, tai apie tai kalbame ir savo ataskaitoje. Taip pat mes ketiname kitais metais pateikti teisėkuros pasiūlymą, kuriuo būtų sustiprintas, sugriežtintas atliekų gabenimo e, tikrinimas. Mes taip pat jau ėmėmės tam tikrų priemonių, kurios yra skirtos mm, e, reguliuoti e, pavojingų atliekų gabenimo srautus, turiu galvoje elektroninės atliekas ir transporto priemonių, nebenaudojimo transporto priemonių atliekas. Naujoji WE e direktyva numato naujas prievalės eksportuotojui, todėl panaudotos elektroninės įrangos eksportuotojas dabar turės pateikti įrodymus, kad ta įranga nėra elektroninės atliekos. Kalbant apie nebenaudojimų transporto priemonių direktyvą, e, joje yra pateikiamos gairės dėl transporto priemonių atliekų gabenimo, bet jos dar nėra iki galo baigtos. Šios gairės jau dabar yra vis tik tai taikomos nuo 2011 m. rugsėjo 1 dienos. Dėkoju už dėmesį, tikiuosi, kad mūsų ataskaitoje pateikiami duomenys bus naudingi mums visiems kartu, dirbant atliekų gabenimo priežiūros ir kontrolės tikslais ir mielai atsakysiu į klausimus, jeigu jų jums kils, ir mielai išklausysiu visus pasiūlymus, kuriuos galbūt norėsite pateikti, tam, kad mūsų ataskaitų teikimo mechanizmas taptų dar sklandesnis. Dėkoju. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Noriu suteikti žodį poniai Jackie McLeitė. Ir ji dabar pristatys EEA ataskaitą. Dėkoju, ponė pirminkė, ateidami į posėdžių salę, jūs mūsų pranešimą apie e, atliekų gabenimą per ES išorės ir vidaus sienas e, ir mums labai svarbu pažiūrėti truputį iš platesnės perspektyvas, kad galėtume geriau e, suprasti tendencijas. E, Atlikų gabenimo lygiai aiškiai auga tiek e, išvežant už ES ribų, tiek pačioje ES. Jeigu palyginsime kai kuriuos skaičius, tai pamatysime, kad e, E, metalų e, eksportas, metalų atlikų eksportas nuo 99 iki 11 metų išaugo du kartus. E, jeigu galvojame apie išteklių veiksmingą panaudojimą, tą žinoma turime irgi turėti galvoje. Per pastarąjį dešimtmetį išaugo taip pat ir kenksmingų atliekų gabenimo apimtys. E, E, todėl reiktų klausti, kodėl tie skaičiai auga ir kur tos atlikas gabenimuose. Na, visa, e, visų pirma, e, norime pasinaudoti perdirbimo ir sutvarkymo galimybėmis, kurios egzistuoja trečiosiose šalise. Tai yra gerai, nes tai leidžia sutaupyti pinigų ir taip toliau. Taip pat e, atlikos gali būti panaudojamas kaip šaltinis gamybai ir galbūt tai irgi gerai vietoj to, kad gamtos išteklius nenaudotus. Gamtos išteklius e, reikėtų naudoti, bet žinoma, tai susiję ir su rizika, su transporto rizika, poveikiu gamtai, aplinkai, bet dar svarbiau e, rizika kyla šalims, į kurias atlikos gabenamos. Ir e, čiame, čia turime kelti klausimą, ar tų e, atliekų gavėjai e, gali ta, tas atliekas sutvarkyti ir sutvarkyti jas saugiai. Kalbant apie tai, kodėl mes matome tokį gabenimo išaugimą, tai turime suprasti, kad vieningos rinkos sukūrimas prisidėjo prie E, tokio gabenimo apimčių išaugimo. Yra priežastys, kurios labai aiškiai pagrindžia e, atlikų gabenimo apimtis. E, antra vertus, egzistuoja harmonizuotas ir griežtas taisyklės atlikų gabenimui ir tai žymiai paveikė gabenimo apimtis. Mes Vietoj to, kad e, gabentume atliekas daugiau į savartynus, e, dabar e, nukrypome į perdirbimo pusę. Taigi trumpuoju laikotarpiu kai kurios šalis kaip trumpalaikiai mm, sprendimą pasirenka atliekų išvežimą. Azija tapo uh, gabenimo šalimi e, plastiko atliekoms, e, kadangi tokiuose šalyse e, yra išaugęs ir išaugusi atliekų paklausa. Kai kurios jėgos, kurios įtakoja gabenimo tendencijas, Jau kaip sakiau ir kaip buvo paminėta, kenksmingas atlikas daugiausia pasiliekia ES, o jeigu iš, išgabenamas, tai kaimininės valstybės. E, tarp valstybių narių yra tam tikras disbalansas e, gebėjimuose perdirbti ir todėl e, atlikos išvežamos per sienas skiriasi E, atliekų surinkimo kaštai, perdirbimo kaštai ir taip toliau. Todėl yra įvairūs e, veiksniai, kurie gali tai įtakoti. Bet kai kalbama apie nekenksmingas atlikas, tai e, didelė dalis atliekų išvyksta, iš, išgabenama už Europos ribų, kaip minėjau, plastikas daugiausia keliauja į Aziją. Kadangi išteklių kainos auga, tai matyta tendencija ir toliau auks. Ir kai gal kalbame apie perdirbimo tikslus, iš tikrųjų e, jie veikia kaip e, pasiūlos stimulai. E, taigi kuo daugiau bus e, paklaus, kuo didesnė bus paklausa gauti perdirbamus išteklius, e, tuo daugiau e, gabenimo mes matysime. Eksporto apimtis taip pat didelės, sakysime, jeigu kalbame apie metalo laužą, tai eksporto vertė gali siekti maždaug 18 milijardų eurų 2011 metais. Dabar norėčiau šiek tiek pakalbėti apie vadinamąjį E. e vadinamasis E atliekas, jos pirmiausia klasifikuojamos kaip e, kenksmingos ir daugiausia eksportuojamos į ne EBPO valstybės. Ir yra informacijos, kad labai daug e, tokių atliekų eksportuojama į Afriką, į Aziją prisidengiant, e, pridengiant e, tokius e, krovinius kaip naudotas prekes. Nors kartais tie produktai ir gali būti vėliau toje šalyje panaudoti, bet anksčiau ir vėliau jie tampa atliekomis tenai. Taigi tiesiog tas laikas pasistumėja toliau. Aš turiu čia leidinį apie e, atliekas Indijoje, jų apdorojimą tenai. Ir iš tikrųjų e, yra labai blogų pavyzdžių, kas atsitinka su tom atliekom jas išvežus. E, ir todėl mums reikia pagalvoti, kaip, su, kaip kompensuoti tą pagundą pasinaudoti pigesnė darbo jėga ar perdirbimo kaštais e, tose trečiosiose šalyse. Ir e, e, mums kyla klausimas susijęs su tuo, kad mes matome, kad tokios elektroninės atlikos yra renkamos ES, bet toli gražu ne visos jos yra tinkamai perdirbamos. Taip pat kalbant apie nelegalias atlikas, tai yra rimtas nusikaltimas, e, nes jisai e, iškreipia konkurenciją, e, iškreipia rinką, todėl turime suintensyvinti, harmonizuoti inspekcinę veiklą. Ir ES lygmenių reikia mums geresnės analizės atliekų gabenimo maršrutų, atliekų tipų prasme, E, kad galima būtų e, geriau kontroliuoti e, nelegalių atliekų eksportą. Na ir dabar keletą žodžių apie informaciją. Mm. Egzistuoja didžiulis poreikis informacijai surinkti iš užsienio valstybių, iš kitų šalių Tyrimai parodo, kad vienu lygmeniu e, valstybėms narėms e, pakanka e, apibendrintos informacijos remiantis Bazelio konvencija, bet yra ir kiti reikalavimai, kurie reikalauja tą informaciją pateikti daug labiau klasifikuotai. Tuo pat metu uh, pagal Europos atliekų e, kodų sistemą yra, e, yra galimybių gauti daug daugiau informacijos e, per nelik daug neišleidžiant tam pinigų. Aš manau, kad tai turėtų padėti mums atsekti, kaip įgyvendinami teisės aktai dėl atliekų gabenimą per sienas. Taigi labai aiškios tendencijos E, kurios lemia, kurios nulėmė e, atliekų eksportą. Tad e, jeigu tokio gabenimo apimtis ir toliau auks, tai be jokios abejonės padarys nemenka poveikį Europos Sąjungai. Kai kalbama apie, pavyzdžiui, tam tikrų retų E, cheminių elementų eksportą. E, čia rezultatai nėra geri, e, galbūt ne dėl to, kad įmonės nesistengia laikytis įstatymų, bet todėl, kad tie elementai dažnai yra tarpusavyje susijungę. Kai kalbame apie išteklius ir poreikį išteklių, tai reikia galvoti ne tik tai apie tą poreikį ir paklasą, kurie egzistuoja už ES, bet taip pat ir mūsų pačių žaliavų poreikius. Taip, naujos technologijos, verslo modeliai, kurie leidžia e, mažinti atliekų kiekius, visą tai reikia kurti. E, bet mes e, neturime užmiršti sąsajos tarp atliekų tvarkymo direktyvų ir to, kas vyksta išteklių srityje. Dėkoju. Dabar norėčiau steikti žodį poniai Tučinskai. Ji yra Impel e, tinklo pirmininkė. Ačiū, aš irgi norėčiau padėkoti už tai, kad buvome pakviesti dalyvauti šiame posėdėje. Džiaugiamės galime pasidalinti Impel darbo rezultatais. Impel tai yra Europos ES e, aplinkos saugos teisės aktų gyvendinimo institucija. Mes dabar, mums dabar sudaro 47 nariai iš 23 šalių. Tai nėra valstybės narės, tai tiesiog savanoriškų pagrindų dirbančios e, vyriausybės kartu, nes manome, kad tai pridedame Taip sukūrėme pridėtinės vertės dirbdami aplinkosaugos rytyje. 92 metais buvo įkurta šita agentūra, taigi jau beveik jau 30 metų. Ir tie klausimai, kurie dabar yra darbo atvarkėje, yra ir mūsų darbo programos dalis. Mes šiais klausimais dirbame jau pastaruosius kelias dešimtmečius ir ateinančiai periodu iki 20 metų, tai irgi toliau bus prioritetas. Mano vardas yra Sovietučitska, aš esu pirmininkė ir esu kilusi iš Švedijos. Magda Gosk iš Švedijos inspektorato yra su, man, su manimi taip pat, ji pirmininkauja uh, atliekų pervežimo komitetui. Ir mes kartu dirbame viename komitete ir tikriname, ar pervežimas yra atliekamas pagal tas taisyklės ir, ir tos reikalavimus, mes, kokius mes nustatėme. Uh, kartais pervežima per daug per daug į tam tikrą kažkur, bet mes turime būti vietoje ir stebėti, ar tie pervežimai atliekami teisingai ar ne. Projektų vadovė taip pat vadovas paprašysiu, kad pakalbėtų apie dabar vykdomas programas, o pati pašnekėsiu apie bendro pobūdžio rezultatus tų darbų, kuriuos dabar atliekame. Uh, Taigi, atliekų pervežimas e, per sienas. Įgyvendinome keletą projektų, pradėjome projektus įgyvendinti 2000 metais koks tų projektų turinys ir kaip mes dirbame. Mes susirenkame, susitarėme, kur vykdysim patikrinimus, pagal kokią tvarką ir kokiu metu. Tada surenkame duomenys. 2012 daugiau, 12 metai daugiau negu e, 8 tūkstančiai patikrinimų buvo atlikti pagal tikrinimo programą. E, pervežimai ir ES ribose, ir už ES sienų buvo tikrinami. Kuo norėtumėm pasidalinti? iš savo patirties. Iš savo patikrinimų galime spręsti, kad galiojančių taisyklių pažeidimai yra tokio paties ligmens kaip ir per pastarai laikotarpį, ankstesnį laikotarpį. Taigi, jeigu galima pavadinti tai pažeidimų ligmuo, yra maždaug 20 procentų. 20 procentų pažei, e, patikrose 20 procentų patikrų e, nustatoma buvo tam tikri pažeidimai. Pažeidimus galima suskirstyti į dvi grupės. Pirmoji susijusi su ES e, vidaus reikalavimais, kur trūksta pervežimo dokumentų, ar juose trūksta tam tikrų duomenų. Kai kalbame apie pervežimus už ES sienų, Pagrindinė problema yra įvežimas atliekų į tas šalis, į kurias uždrausta vežti tokio pobūdžio atliekas. Apie tai jau ir buvo kalbėta. Tai elektroninės atliekos ir automobilių atliekos. Kartais jie, tas atliekos būna pažymėtos kaip uh, E, panaudoti produktai, bet galų gale jie tampa atliekomis. 41 pervežimas buvo sustabdytas iš visų patikrintų, keli atvejai buvo, kai įvyko repatriacija, sugražinimas atgal ir keiti daugiau dar smulkesnių duomenų pateiks. kokias išvadas mes patys padarėme, patikrinę šią veiklą ir kogi tikimės tolimesnėme darbe. Pirmiausiai manome, kad pats faktas, kad dirbame kartu, mes paskatiname vykdyti patikrinimus, o tai jau yra pridėtinė vertė. Žinoma, daug daugiau e, visokiausių tikrinimų yra vykdoma, pavyzdžiui, valstybinių institucijų ir taip toliau. Bet mūsų požiūris irgi prisideda prie, prie skatinimo tikrinti ir tai mums yra dėlis prioritetas. Dar labai svarbu mūsų darbe ir apie tai dar kol kas nebuvo šiandien šnekėta, tai būtent poreikis dirbti kartu su kitais atsakingom žinybom, kaip prokuratura, policija, uostų tarnybos. Be gero bendradarbiavimo patikrų e, grandinė nutrūks. Mes stengiamės bendradarbiauti su šiomis žinybomis vykdydami savo programas. Kitas svarbus elementas, kur dar mums reikėtų pasitempti, e, manome, kad tai padeda, padėtų patobulinti situaciją. Tai būtent ne tik tai tikrinti vežamą uh, siuntą, bet gilintis ir aiškintis, iš kur siunčiama ta siunta, tai iš kokių savartynų, iš kokių sandėlių. Uh, Ir paskutinis svarbus punktas mūsų darbo atvarkėje - tai stengtis stiprinti bendradarbiavimą su valstybėmis ir su jų aplinkosaugos žinybomis, kurios e, gauna problematiškų atliekų siuntas. Tai ir šalis vakarų Afrikoje mes bendradarbiaujame ir su pietričių Azijos tinklu. E, Taigi manome, kad e, tokie prioritetai yra labai svarbus tam, kad mūsų darbas e, būtų sėkmingesnis, tikrinant atliekų suntas. Taip pat manome, kad ateityje mūsų, kad mūsų veikla plėsis, nors dabar apriboti finansai apriboja ir e, veiklos mastus. ankstesnių mūsų įvykdytų projektų e, ataskaitos galite rasti impul.eu svetainėje ir visus e, pavyzdžius galite tenais rasti. Ir jeigu neprieštarauja pirmininkas, paprašyčiau, kad mūsų projektų vadovė duotų daugiau, sutiktų daugiau duomenų apie dabar e, vykdomas patikras. Pirmininkas, ačiū. Žodis keiti Oli projektų vadybininkai. Dėkoju. Ir kaip Sofija minėjo, mes dabar tai matome e, apibendrinimus, kiek vyksta teisės aktų įgyvendinimas Europos Sąjungoje. E, vyksta 3-9 dienų e, patikros. 2012 metų rezultatai dar nereikia galo apibendrinti, E, esame gavę duomenis iš 23 valstybių, ten 823 patikros yra atliktos, 30 procentų atliekų yra ištirta jų tvarkymas, pažeidimų lygis 21 procentas. Taip pat e, e, kai kuriuose valstybėse buvo pastebėtas 29 procentų pažeidimų lygis, tad 1127 inspekcijos buvo paremtos e, žvalgybinė informacija, taip pat 4000 buvo atsitiktinės inspekcijos. Pagrindinė daugiausia pažeidimų buvo susijęs su e, elektroninė, elektroninėmis atliekomis, taip pat e, nebenaudojimus automobiliais, popieriumi ir padangomis. 30 9 procentai pažeidimų tai buvo atliekų išvežimas į kitas valstybės, dažniausiai tai buvo Kinija. Ir e, kokie tolesni veiksmai po inspekcijų? 91 repatriacijos atvejais, kai atlikos buvo sugražintos į tą šalį, iš kur buvo išvežtos, 89 sankcijos buvo skirtos, 56 žangstiniai perspėjimai ir 13 atvejų e, bylų yra parengta e, teisminiam persekiojimui pradėti. Taip pat reglamentavimo institucijos dalyvavo daugelįje e, inspekcijų, tai daugiau negu 5,5 tūkstančio pareigūnų dalyvavo. Ir taip pat kitos atsakingos institucijos iš kaiminių valstybių narių taip pat dalyvavo 2500 inspekcijų. Mes dar nesame išanalizavę visų duomenų išsamei, kadangi duomenys dar plaukia. Turiu galvoje šiuos metus, tačiau atrodo, kad E, atsitiktinės e, inspekcijos yra labai svarbios, norint e, nustatyti teisės aktų pažeidimo atvejus. Dėkui. Dėkui. Taigi išklausėme visus pristatymus. Iš jų turbūt visiškai aišku, kad žaliavos yra išvežamas už Europos sienų, o mums reikalinga žaliavų efektyvumo strategija ir čia atsiveria nemažai galimybių, tame tarpe sukuriant naujas darbo vietas. Taigi yra gerų galimybių, jeigu teisingai įgyvendinsime atliekų teisės aktus tai gali leisti sukurti 400 tūkstančių darbo vietų Europos Sąjungoje. Taigi į atlikas reikia žiūrėti ir iš e, žaliavų požiūrio taško, iš industrinės politikos, aplinkos politikos požiūrio taško ir iš užimtumo politikos požiūrio taško. Nemažai kolegų norėtų pasakyti. Pirmiausia, Vittorio Prodi, ir dar keletas parlamentarų taip pat po jo. Vitorija Prodė. Dėkui pirmininkė ir labai dėkoju profesoriai Magleida ir e, kitiems pranešimo ataskaitos autoriams. E, norėčiau pratesti tai, ką sakė mūsų pirmininkas. Pagaliau komisija pradeda reikšti formuluoti pramonės politiką. E, parengtas dokumentas, o vakar ponas Baroso, kalbėdamas pramonininkams, e, iš Europos e, konkrečiai kalbėjo būtent apie gavybos pramonę. Ir tai reiškia, kad turime užtikrinti Europos lygmenių nuoseklų požiūrį. Akivaizdu, kad atliekų srautai, kurie yra ne kas kita kaip potencialas ištekliai, reikalauja, kad mes būtent taip į, tą atliką, į tas atlikas ir žiūrėtume, kaip į potencialias žalėvas. Ir tai neturi likti vien žodžiais. Apibendrinant, tai mes matome, kad kenksmingų atliekų uh, apimtis išaugo 28 e, procentais, o ne kenksmingų atliekų buvo eksportuota 131 procentų daugiau. E, atliekų, kurios eksportuojamas apdirbimui, e, išaugo nuo 20 iki 27 procentų. Dauguma atliekų buvo sudegintos, e, kitos e, išvežtos į savartynus. Ir elektroninių atliekų, išvežamų e, atliekų kiekiai taip pat auga, kaip kad buvo neseniai sakyta. Vien tik tai Hamburgo uoste federalinė aplinkosaugos tarnyba apskaičiavo, kad E, kad į Afriką nelegaliai išvežta nuo 93 iki 216 tūkstančių tonų nelegalių elektroninių atliekų. Ir e, pasiaiškinus apie priežastis yra teisinamasi, kad vietoje trūksta pajėgumų toms atliekoms apdoroti ir kad jų tvarkymas yra labai brangus. E, kalbant apie nekenksmingų atliekų eksportą - plastiką, metalą, kartoną, tai e, jos daugiausia išgabenamos į Aziją. 2011 ES eksportavo apie 18 tūkstančių tonų plieno ir geležies atliekų. Jų vertė maždaug 7 milijardai eurų. Taip pat 12 milijonų tonų popieriaus ir kartono, kurių vertė e, maždaug 6 milijardai eurų. Taip pat daug plastiko. E, vakar mes čia kalbėjome taip pat ir apie laivų išmontavimo problemą. E, šiuo metu nepaisant to, kad e, egzistuoja Bazelio protokolas, ieškoma būdų, kaip e, sukurti dar vieną protokolą. E, mes išvežame atliekas, ignoruodami tai, kad jos potencialiai gali būti žaliavomis. Tad šios ataskaitos išvados ir labai yra labai rimtas. Praėjus 30 metų po atliekų direktyvos mes dar nesugebame sukurti aplinkosauginių standartų atliekų tvarkymui. Mes matome, kad kenksmingų atliekų apimtis e, visą laiką auga, tas pats pasakytina ir apie elektroninių atliekų gabenimo lygį. bei nelegalių atliekų gabenimo apimtis. Tai e, taip pat sus, gali būti susijęs su organizuotu nusikalstamumu, nes e, tai yra veikla, kuri yra palanki pinigų plovimui. Būtent tokių pinigų, e, kurių kilmė yra neteisėta veikla. Kai kalbame apie varį, geležį ir kitus metalus bei plastikus, tai matome labai didžiulį šių išteklių nutekėjimą į Aziją. Iš Europos ekonomikos tai atima labai svarbės žalėvas ir energetikos išteklius. Būtina labai gerai išanalizuoti atliekų eksporto duomenys, kad galima būtų užkirsti kelią ir kon geriau kontroliuoti kenksmingų ir nekenksmingų atliekų eksportą. Mums reikia turėti agentūrą, su viena buveinė, kuri galėtų vienoje vietoje surinkti visą informaciją apie atliekų srautus, kad būtų galima suvokti atliekų rinkos mechanizmus ir tendencijas. E, visi standartai turi tapti valstybių narių prievolėmis. Ir e, visų pirma, žinoma, e, reikia e, bendrų taisyklių, kaip turi būti renkama informacija apie atliekų gabenimą. Na ir paskutinė pastaba. Tai e, popieriaus atlikos. Apie tai rašoma ataskaitos 14 puslapyje. E, kas e, daro Vokietiją tokia patrauklia vieta būtent tokio tipo atliekoms? Žinau, kad nelegalus eksportas, ypač elektroninių liekų, eksportas yra labai dėlė problema ir, ne, ir policija e, su to dirba. Du klausimus turėčiau. Atrodo, kad daug kas e, užsijima perdirbimu ir rušiavimu šiukšlių. Ir mes juknėje karalystėje rušiuojame ir stengiamės, kad, būtų, kad tos šiukšlės patektų į teisingas rankas. Bet būtų gerai labai paskelbti, kur tos išrušiuotos šiukšlės nueina. Nes atrodo, kad liktai nusiplauname rankas, perdodame ir perdodame tas, tas šiukšlės. Mes vakar kalbėjome apie laivų perdirbimą. Ir čia ta pati problema kyla. Laivų savininkai parduoda tą laivą, tie parduoda dar kažkam ir liktai taip nusiplauna rankas. Ir visuomenė irgi susirūpinusi, aš gaunu laiškų žmonės. Uh, E, klausia, jeigu jie rušiuoja, varginasi, tai kur tas to šiukšlės nukeliauja. Mes galime prarasti pasitikėjimą visuomenės, jeigu jie mato, kad Bangladeše vaikai paplūdimyje išrinkinėja europietiškus kompiuterius. Taigi, ar yra politinės valios valstybės narėse spręsti šitą problemą? Uh, Ar reikėtų priversti e, institucijas ir, ir, ir, ir privačius e, subjektus publikuoti, paskelbti, kur, kur, yra, kur nukeliauja tos šiukšlės? Krista Klas. Ačiū. Labai įdomi tema. Puiku, kad jūs atvykote, nors gal ketvirtadienio popietė nėra pats tinkamiausias metas apie tai diskutuoti. Uh, užkilo klausimas, ar yra pakankamai kontroliuojama. Panašu, kad jūs sakote, jog galima būtų padaryti daugiau, jeigu būtų pakankamai lėšų, pakankamai finansavimo. Bet ką turėtumėm tikrinti, kaip yra apibrėžiamos šiukšlės ar atliekos, nes šiukšlės ir atliekas galima apibrėžti labai skirtingai visą laiką yra dvi pusės. Kažkas tai parduoda, kažkas tai tiekia, kažkas um, priima ar superka. E, kurioje vietoje jūs kontroliuojate ir kas galų gale apibrėžia, kas yra atliekos. Kitaip gali kiti labai daug nesusipratimų. Mes turime aiškias taisyklės ES apie šiukšlių tvarkymą ir nenorime jų iš esmės keisti. Taigi, kaip reikėtų apibriežti, neužtenka atlikti tik tai formalų patikrinimą atlikti popieriuje, reikia atlikti patikrinimus ir vietoje. Ir čia kyla klausimas, ar turite palaikymą vykdyti tokius patikrinimus per sienas, pavyzdžiui, ar galite patikrinti ir toje vietoje, kur to šiukšlės nukeliauja. Ir taip patikrinti tuos, kurie perveža šiukšlės. Pirmininkas, ačiū. Elektroninių atliekų specialistė ir kitų klausimų specialistė Katelin van Prempe. Nežinau, ar aš tikrai esu ekspertė, bent jau parlamente aš domiuosi elektroninėm mm, atliekom ir ta tema man yra labai įdomi. Ir klausimas tą pačią linkmę. Skaičiai, kuriuos pamatėme šitame tyrimė, iš tikrųjų nedžiugina. Ir jų ankstesni kalbėtojai sakė, kad keista, kad mm, visos tos medžiagos, elektroninės atliekos. Mūsų ekonomikai reikalingos yra tos medžiagos ir mes einam net blogų kelių. Matome, kad vyksta labai daug e, nelegalius eksporto. Mes e, mes ruošiame e, pranešimą ir Kalbėjome apie tai, kad eksportas turi būti mm, dar sudėtingesnis, reikia daugiau priežiūros, daugiau tikrinimų. Kaip manote, ar nauja e, direktyva padės, ar joje pakankamai yra saugiklių, kad elektroninė e, atliekos liktų Europoje? Ar reikėtų daugiau kažką dar padaryti? Galbūt pradėkime, kad reikia naujos iniciatyvos elektroninės atliekos ir pavojingos ir pavojingoms atliekoms galbūt reikia kažkokių naujų reglamentavimų. Ir dar vienas klausimas. Anksčiau apie tai nebuvau pagalvojus, bet neseniai man pranešė, kad Belgijoje ir Niderlanduose, aš pati esu iš Antverpeno, e, ten yra ir uostas, ir laisvų laikų Aš, aš anksčiau ruošiau e, reglamentą Antverpeno uostui dėl e, elektroninių atliekų išvežimo uždraudimo, bet jeigu žvilgtumėm į Antverpeno ir Rotterdamo uostus, žinote, kad ir jūsų, per jūsų šalies uostus yra įvežamos ir išvešamos atliekos. Įdomu, aš norėčiau sužinoti, kokios atliekos įvežamos, ar tai daugiausia elektroninės atliekos ar kitokios ir kur jos nusėda, ką mes su jomis darome. Reikia užtikrinti, kad Europos teisės aktai nepaliek, aktuose nepaliktas spragų. Dėkui, kas norėtų atsakyti. Pirma gal komisijos atstovas. Taigi, pirma, ponas Prodis. Jis išsakė komentarų, paminėjo keletą skirtingų dalykų ir aš norėčiau šitą taip pat akcentuoti. Mums kelia nerima vertingų medžiagų, vertingų atliekų eksportavimas į trečiasias šalis tai yra tikrai nesuderinama su mūsų veiksmingų išteklių panaudojimu politika ir su mūsų žaliavų politika. Tai yra žalinga ekonomikai, kaip ir aplinkai. Bet čia norėčiau pasakyti, kad yra du pagrindiniai aspektai. Pirmasis tai yra tai, kad vertingų atliekų eksportas yra tik tai viena problemos dalis. Sakyčiau, kad dar daugiau nerimo kelia tai, kad atliekų tvarkymo sistemos ES nėra veiksmingos čia mums tikrai yra dar kur tobulinti savo atliekų tvarkymo sistemas ES. Nežinau, ar jūs matėte paskutinę statistiką susijusią su atliekų tvarkymu ES. Eurostatas kovo mėnesį tą statistiką paskelbė ir ji iš tiesų labai įdomi, nes ta statistika rodo, kad būtinės atliekos dažniausiai yra vežamos į savartynus. Toks yra dažniausiai pastaikantis šių atliekų tvarkymo būdas. Maždaug 50 procentų visų būtinių atliekų yra vežamos į savartynus. Tai reiškia, kad pagal dabartinę sistemą užuot panaudoję tokias atlikas kaip išteklius, mes jas tiesiog sumetame į duobę. Be to, vasarą rūpjūčio mėnesį buvo paskelbta lentelė, kur yra lyginamos valstybės narės lyginama, kaip jos tvarko būtinės atliekas, iš tiesų įdomu, kad daugiau negu dešimt valstybių narių daugumą būtinių atliekų veža į savartynus. Daugiau negu 75 procentai tokių atliekų yra vežama į savartynus. Tai praktiškai visos būtinės atliekos yra vežamos į šiukšlynus. O tai tikrai nedėra su mūsų pastangomis veiksmingai naudoti turimus išteklius. Toliau dėl kenksmingų atliekų. Sakyčiau, kad iš tiesų kenksmingų atliekų gabenimas ES viduje nėra pagrindinė problema. Tiek komisijos ataskaitoje, tiek kitose ataskaitose tai yra pagrindžiama. kad e, kenksmingos atliekos, norint jas sutvarkyti, reik, dažniausiai reikalauja labai pažangių įrenginių, kurių tiesiog nėra valstybėse narėse. Ir siekiant optimaliai tvarkyti kenksmingas atliekas, būtina jas vežti už ES ribų. Man atrodo, kad yra dar vienas aspektas, kuris yra dar svarbesnis. Tai yra nelegalus kenksmingų atliekų vežimas į savartynus valstybėse narėse, nes žinome, kad yra tokių šalių, tokių valstybių narių, kur kingsmingų atliekų tvarkymas nėra tinkamai stebimas ir kiekvieną dieną girdime skundus, gaunamos peticijos, kurios ir rodo, kad kingsmingas, kingsmingos atliekos yra nelegaliai vežamos į savartynus valstybėse narėse. Toliau ponos Makavan klausimas. Vienas iš pagrindinių reikalavimų, norint patobulinti atliekų tvarkymą ES, tai būtų rinkti atskirai skirtingas atliekas, jas rušiuoti tai yra būtina iš aplinkosauginės pusės, tai taip pat padėtų lengviau perdirbti atliekas ir kas labai aiškiai matosi, žvelgiant į atliekų tvarkymo direktyvą, tai būtent to reikėtų siekti. Toliau, manau, kad bendrai sutariama kad elektroninės atliekos ir nebenaudojamų transporto priemonių atliekos yra dvi svarbiausios probleminės rytis. Čia yra didžiausių bėdų. Pone Vambremt klausė, ar užtenka peržiūrėti dabartinės direktyvas. Na, mes tikimės, kad to pakaks, Be abejo, tai yra žingsnis teisinga kryptimi, bent jau tiek, tai tikrai. Kai buvo perkelta įrodinėjimo našta, manau, kad tai yra tikrai naudingas instrumentas, naudinga priemonė ir dabar viskas priklausys nuo to, ar naujoji peržiūrėta direktyva bus tinkamai įgyvendinta valstybėse narėse. Iš mūsų pusės mes ketiname parengti gairias, kurios nurodytų, kaip reikėtų aiškinti naująją direktyvą. Ir mes be abejo akilai stebėsime, kokia pažanga bus daroma valstybės anarėse įgyvendinant naująją peržiūrėtą direktyvą. Kalbant Kalbant apie nebenaudojamas transporto priemonės ir atliekas iš jų, na, čia yra kaip juodoji skylė šis rytis. Tokių nebenaudojimų transporto priemonių skaičius, pasak Eurostato, yra tikrai didelis tokių susidėvėjusių transporto priemonių, susidėvėjusių automobilių skaičius irgi yra labai didelis. Kaip aš sakiau, mes esame parengę gairias skirtas panaudotų automobilio eksporto inspekcijoms ir skelbdami savo darbo programą, teigiame, kad mes ketiname kaip tik peržiūrėti susidėvėjusių transporto priemonių direktyvą, įvertinti jos įgyvendinimą ir be abejo reikės įvertinti, kaip kaip pašalinti tokią šių direktyvų įgyvendinimo spragą. Dėkui. Ar dar kas nors norėtų sureaguoti? Dėkoju, ačiū už klausimus. Iš e, Impel perspektyvos žiūrint, e, tie klausimai yra susiję tiek su bendraja politika, tiek su dabartinės politikos ir teisės aktų įgyvendinimu. E, kur, kur dabar esame atsidūrę, kokia padėtis. Tad savo pastabose ir reakcijose aš norėčiau susitelkti ties būtent įgyvendinimo aspektais. Tai iš tikrųjų yra Impel pagrindinė veiklos sritis. Buvo sakoma, kad mes turime teisės aktus ginančius aplinką. Iš tikrųjų yra taip. Mūsų aplinkosaugos institucijos labai rimtai žiūri e, į būtinybę imtis e, atitinkamų veiksmų. Aišku, yra galimybių tobulinti tą dalyką ir tuo mes užsiimame be jokios abejonės. Kitas dalykas yra ekonominė veikla, kuri nėra nelegali, kuri čia pastarnauja kaip stumenčioji jėga, bet žiūrint iš aplinkosaugos institucijų požiūrio taško, kaip e, mes pamatėme per tiesioginės inspekcijas, e, mums būtina labai artimai bendradarbiauti su kitomis reguliuojančiomis institucijomis atsakingomis institucijomis ir gal paieškoti būdų, kaip e, sustiprinti e, e, būtent tų institucijų požiūrį į atliekų gabenimą, kadangi tie dalykai toms institucijoms nėra pagrindiniai. Kitas dalykas, e, reikia mėgsti artimesnius kontaktus, stiprinti e, gebėjimus, aplinkosauginius gebėjimus tose šalyse, kurios yra paskirties valstybės gabenant atliekas. E, mes turime atitinkamus teisės aktus, turime Bazelio konvenciją, e, kuri suteikia ir toms valstybėms tam tikras priemonės, užtikrinant, kad tie, tas gabenimas bus um, tvarkingas. Bet mes turime uh, užtikrinti partnerius uh, Pietų Azijoje ir Vakarų Afrikoje, kad mes padėsime jiems, kadangi jie yra uh, pakankamai silpni, kad mes įtrauksime juos į savo tinklus ir padėsime jiems jų gebėjimus stiprinti. Na ir pagaliau reikėtų pasakyti, kad regis esame pasiekę pažangos, dirbdami su aplinkosaugos institucijomis, rengdame rengdami e, naujas priemonės, turime peržiūrėtą elektroninių atliekų e, direktyvą, kur e, įtarimai, kad iš tik, gabenama iš tikrųjų atliekos, o ne, o ne prekės, kad tą kontrolę galima būtų sustiprinti. Dėkuoju, panė pirmininkė. Pirmiausia, į konkrečius klausimus atsakysiu dėl mūsų ataskaitos. E, pirmiausia, klausimas, e, kodėl tiek daug e, popieriaus atliekų gabenama į Vokietiją, todėl, kad ten yra didžiuliai gebėjimai, perdirbimo ir tvarkymo gebėjimai ir todėl, kad um, visa ta įranga yra už sienos. Ir kai, kalbama apie Lindos klausimą, apie e, sumaišymą atliekų. Jeigu pažvelgsite į 23 mūsų ataskaitos puslapį, tai pamatysite, kad net viduje e, Europos Sąjungos e, galima e, rasti labai didelių verčių. Ir e, atsižvelgiant į energetikos e, kainą ir turint galvoj, kad deginimas ir energetika eina ranka rankon, e, jūs galite nesunkiai nuspėti, kokios bus ateities tendencijos. Bet ir dabar jau šioje ataskaitoje e, tos tendencijos yra aiškios. Tad kada atsiras tikri rinkos stimulai, matyt, kad sumaišymo tendencija, atliekų maišymo tendencija, tendencija gali e, menkėti. E, ir aš turiu pripažinti, kad e, mes matome, pavyzdžiui, Danijoje e, sunkvežimis važinėjančius ir prašinėjančius išmesti bet ką, bet kokias atlikas, kad kuo greičiau galėtų deginti jas. Dėl elektroninių atliekų Tai e, viena iš problemų yra ta, kad Bazelio konvencija neturi nuostatų dėl ataskaitų rengimo. Ir e, e, tie reikalavimai galbūt ne visiškai e, sutampa su tais, e, su tais atlikų kodais, kuriuos mes naudojame Europos Sąjungoje. E, Vokietijoje yra atlikta nemažai tyrimų apie atliekų kaupimą, daug yra susikaupę rūsiuose ir e, palėpėse. Bet jeigu pažiūrėsime į tai, kas e, yra gabenama į Vakarų Afriką, pavyzdžiui, daug spalvotų televizorių. Ir mes tikrai galime nuspėti, kad anksčiau ir vėliau visi tie produktai taps atliekomis, kurios toli gražu nebus tinkamai tvarkomos. Čia e, suaktualėja informacijos ir kontrolės vaidmuo tinkamas ataskaitų tiekimas su tiksliais kodais e, ir tikslinėmis inspekcijomis e, padėtų mums tą problemą spręsti tiksliau. Ir reikšmingiau. Mes tikrai e, tikimės, kad e, tai prisidės taip pat prie informacijos e, patekimo, kuris leistų mums e, geriau veikti. Taigi geri informacijos rautai su e, tinkamu, tinkamais duomenimis e, leis mums e, daug efektyviau dirbti. E, sutinku su Vitorijo. Iš tikrųjų, e, kai kalbame atliekų gabenimą, e, pinigų plovimas e, yra be jokios abejonės vienas iš svarbesnių elementų, kuris skatina atliekų gabenimą. Dėkoju visiems prelegentams, kurie pasisakė šią popietę ir kurie atsakė į klausimus. Išgirdome e, labai svarbių minčių e, ir e, pamastėme drauge apie tas problemas, galime dabar jau sugrįžę namo giliau permastyti tą informaciją apie atliekų gabenimo tendencijas. Dėkuoju.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 finansavimo krizę paveikusi pasaulinį kovos su AIDS, tuberkuliozė ir malerija fondą ir jos poveikis es šalims, kuriuose paplitusi daugelio vaistų atspari tuberkuliozė, ypač Rumunijai. Norėčiau pasveikinti komisijos atstovą, e, kuris priklauso ir pasaulio sveikatos organizacijai, ponas Dara. Džiaugiuosi, kad atvykote aptarti tokį svarbų klausimą. bandom išspręsti techninės problemas. So, everything is fine. Everything is prepared. Taigi, viskas paruošta. Galime pradėti. Žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai. Dr. Dr. Roberto Vartolinį vardu džiaugiuosi galėdamas pristatyti jums pranešimą apie tuberkuliozę, AIDS ir malariją, e, padėtį Europoje ir Rumunijoje. Norėčiau trumpai apžvelgti pasaulinę mm, padėtį ir, ir apie mūsų regioną. Maždaug 900 tūkstančių gyventojų turiu galvoje ir 53 šalis. Tada pristatysiu konsoliduotą e, veiksmų planą, kaip kovoti su tuberkulioze, AIDS ir malarija. Ir ir veiksmų planą kovoti su tuberkulioze e, Rumunijoje. Maždaug 8 milijonai atvejų pasaulyje per metus e, yra fiksuojama tuberkuliozės. 2010 metais tokie duomenys buvo patikti. Štai matome e, duomenys ir Amerika ir Europa labai mažai, maža, o, o Azijoje ir Afrika atrodo labai didelė. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad 20 procentų daugeliu vaistų atsparios tuberkuliozės e, būtent užfiksuojama Europoje ir ją išgydyti labai sunku. Taigi pagal paskutinius duomenys Europoje 380 naujų tuberkuliozės atvejų buvo užfiksuota, 81 tuberkuliozės, kuri yra atspari vaistams ir 45 tūkstančiai mirčių užfiksuota. Dažnai e, kyla nuostaba, kad nuo tuberkuliozės Europoje vis dar mirštama. Klausia manęs paprastai, kokia yra tendencija. Taip, krito šitie skaičiai, bet labai nedaug. E, krito e, mirties atveju, bet ne, ne, ne kitais atvejais. 53 valstybės priklauso mūsų e, organizacijai, tai buvusi, Europos, buvusi Sovietų sąjunga, Turkija, Rumunija ir Europos sąjunga. Žali, žalia linija yra Europos sąjungos šalis, taigi e, tuberkuliozės vergama ne tik tai ne Europos sąjungos šalyse. Kaip matote, čia yra labai daug šalių. E, jų gyventojų. E, tuberkuliozės atvejų skaičius labai skirtingas šiuose šalyse. Kaip sakiau, didžiausia problema yra e, vaistams atspari tuberkuliozė. E, čia yra duomenys iš nacionalinių tuberkuliozės centrų, dėja kai kuriuose šalise net 75. 32 e, iš 75 atvejų yra vaistam atsparios tuberkuliozės atvejai. ES vidurkis yra mažesnis negu bendras, didesnis negu bendras vidurkis. du svarbus faktoriai susijęs su tuberkulioze. Vienas jų yra migracija. Čia matome tuberkuliozės atvejų e, procentas, tos šalis, kurios pranešė apie tuberkuliozės atvejus ir dažniausiai jie sarga migrantai. Todėl reikia stiprinti pasienio tuberkuliozės kontrolę. Žmonės, kurie kerta sieną, e, turi būti, turėtų būti tikrinami. Kitas svarbus faktorius yra e, kalėjimai, laisvės atimimo įstaigos. E, Duomenės rytų Europoje labai aukštas likmuo tuberkuliozės atvejų kalėjimuose ir ES šalyse 20 kartų didesnis lygmuo sirgimo tuberkuliozė, tuberkuliozė negu kitur. Tai yra labai svarbus duomenis. Koksgi atsakas? 2007 metais Berlyne sveikatos ministrai ir finansų teisingumo ministrai pasirašė Berly, Berlyno E, susitarimą dėl kovos su tuberkulioze, tada ES paruošė e, veiksmų planą, kaip stabdyti tuberkuliozę. Per paskutinius metus buvo sukurtas ir konsoliduotas veiksmų planas, e, kaip vykdyti prevenciją ir užkirsti kelią vaistams atspariai tuberkuliozei. Ir tikslas yra tas, kad prieiga prie vaistams atsparios tuberkuliozės gydimo būtų padidinta. Jeigu nekovosime dabar su vaistams atsparę tuberkuliozę, šituo atveju ateityje bus kuo toliau, tuo daugiau. Čia matome palyginimą Rumuniją su ES šalimis ir su 53 Europos šalimis. Kaip matote, Europ... Rumunijoje tas skaičius yra gerokai didesnis negu kitur ir mirtingumas šešis kartus didesnė tikimybė Rumunijoje mirti nuo tuberkuliozės negu kitose ES šalyse. Kita svarbi problema yra e, gydimas. Vaistui atsparios tuberkuliozės gydimas yra labai brangus. Buvo imtasi įvairių priemonių gyventas projektas, bet tam projekte dalyvavo tik tai, galėjo dalyvauti tik tai 300 pacientų, be, e, buvo išgydyta 70 procentų e, pacientų, bet e, kitaip gydomi pacientai neturi tokios, kitas, kitoks gydimas neturi tokios dėlės sėkmės. buvo sukurtas nacionalinis ir, europinis, nacionalinis ir Rumunijos mm, veiksmų planas. Mes e, padedame šalims sukurti nacionalinį veiksmų planą. Rumunija sukūrė e, nacionalinį e, veiksmų planą Ir jei bus įgyventas šitas planas, mes tikimės, kad jis bus įgyventas, mes tikimės, kad bus 200, 2500 e, atvejų gydoma ir bus sutaupyta keletas milijardų e, dolerių. Baigsiu šią nuotrauką. Ji padaryta Rumunijoje su Rumunijos ministru pirmininku ir regioniniu direktoriumi, kuris stovi dešinėje, ir buvęs komisaras Dali, ir parlamento narys. Jie uh, inicijavo šitą planą ir labai svarbu, kad planas būtų įgyvendintas. Norėčiau padėkoti ir savo kolegoms, kurie padėjo paruošti šitą pristatymą. Dėkoju visiems. Pirmininkas, ačiū už. Uh, pasisakymą. Buvo labai informatyvu. Žinoma, skaičiai yra dramatiški. Ir dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui. Taigi žodis jums. Dėkuoju. Mano vardas Janas Pila. Aš dirbu Europos komisijoje. Mes reguliuojame ES pastangas kovoti su tuberkulioze, malerija ir AIDS. Ir mes atstovaujame įvairioms valstybėms įeinančioms Europos Sąjungą. Aš noriu papasakoti apie tai, kokį vaidmenį gali atlikti šių mūsų fondas e, kovojant su tuberkuliozė ir Europos Sąjungos ribose ir už jų. Ir Aš norėčiau visų pirma šiek tiek pažvelgti plačiau ir truputėlį papl... pristatyti, ko reikia, kad galėtume kontroliuoti tuberkuliozę. Pirma, reikia gero plano, taip pat reikia techninių pajėgumų visą tą įgyvendinti, taip pat reikia e, žmonių arba sistemos, kuri galėtų e, būti panaudota įgyvendinti šitą planą. Ir taip pat reikia pakankamai finansinių išteklių be abejo. O kalbant apie tuberkuliozę ir kitas susijusias lygas, malariją arba AIDS, būtina glaudžiai dirbti su tomis visuomenės grupėmis, kurios ypatingai pažeidžiamos ir kuriuose tos lygos yra ypač paplitusios. Kalbant apie tuberkuliozę, tai reikia dirbti su Romų populiaciją, romų grupę su kaliniais, nes tai yra žmonės, kurie ypač dažnai užsikrečia tuberkuliozę. Taip pat reikia palaikyti tuos santykius, kiek galima glaudesnius. Europos Sąjungoje yra numatyti keli paramos mechanizmai skirti tuberkuliozės plitimo kontroliai, tai yra visų pirma nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos nacionalinės sveikatos sistemos yra atsakingos už šios lygos kontrolę ES šalyse, bet ir vienas iš mūsų išorės politikos tikslų yra paraginti mūsų kitas šalis partnerės, kad jų sveikatos sistemos būtų visiems prieinamos. ES lygių, ypatingai tose valstybėse, kur tuberkuliozės lygis yra aukštas, yra stengiamasi numatyti paramą iš struktūrinių fondų, taip pat yra numatomos specifinės, kad ir mažesnės visuomenės sveikatos programos, pagal kurias yra taip pat paskiriamos lėšos skirtos kovoti su tuberkuliozės plitimu ir padėti ją gydyti. Kalbant apie techninę paramą, ES be abejo turi Stokholme veikiantį lygų centrą, 2008 metais buvo parengtas e, pamatinis veiksmų planas skirtas kovoti su tuberkulioze Europos Sąjungoje. Taip pat yra suburta komanda specialistų, kuri padeda šitą programą įgyvendinti ir be abejo yra numatytos lėšos, kurios yra skiriamos toms valstybėms narėms, kuriuose tuberkuliozės lygis yra ypatingai aukštas. Ir pagal visuomenės sveikatos programą yra finansuojamos kelios smulkesnės programos. Pasaulio sveikatos organizacija yra pagrindinė turbūt techninės pagalbos organizacija sveikatos rytyje. Tai ji prisideda labai intensyviai. Taip pat yra Stop tuberkuliozai e, akcija. Taip pat yra skiriama lėšų iš pasaulinių fondų kovoti su tuberkulioze ir malerija. 2011 metais iš didžiojo aštuoneto šalių, įskaitant ir Europos komisiją, buvo atkeliavo iniciatyva, kuri buvo kaip atsakas uh, E, skubiai pagalbai gydyti tuos žmonės, kurie užsikrečia tuberkuliozę arba živ e, tose šalyse, kur prieiga prie gydimo nėra e, pakankama. Šitą iniciatyvą buvo ypatingai sėkminga, buvo išgelbėta nemažai žmonių visame pasaulyje. Ir tai buvo puikus pasaulinio solidarumo pavyzdys. živ gydimui yra išskiriama įvairių lėšų pagal pasaulinės programas, bet vis tik tai, tik tai 21 procentas pasaulinio finansavimo yra skiriama živ ir AIDS. Taip pat JAV nemažai prisideda. Malerijai skiriama 50 procentų tarptautinių lėšų, tuberkuliozijai beveik 82 procentai lėšų yra skiriama iš pasaulinio fondo. Tai yra maždaug 19 milijardų JAV dolerių. JAV yra viena didžiausia donorė. Ir Europos Sąjunga skyrė, Europos komisija skiria maždaug 110 milijonų eurų per metus Europ, iš Europos plėtros fondo ir plėtros bendradarbiavimo instrumento. Šios priemonės yra skirtos EBPO šalims, jos yra priskiriamos plėtros paramai. Ir jomis jos sudaro tas 7,7 procento lėšų skiriamų kaip plėtros parama. Čia matote įvairių šalių vyriausybių indėlį į pasaulinį fondą. Daugiausiai įneša JAV, Prancūzija, Vokietija, Junktinė karalystė, Europos komisija ir Japonija, Italija, Ispanija. Anksčiau, kai tik buvo įkurtas pasaulinis fondas, Mm, jų indėlis buvo didžiausias, dabar jis šiek tiek sumažėjo ir taip pat e, čia matote kitas šalis, kurios savo plotų yra mažesnės, bet jų įnašas yra tikrai didelis, lyginant su jų plotu. Tai yra Švedija, Airija, Danija, Luksemburgas ir Niderlandai. Taigi, ar yra finansavimo krizė pasaulėme fonde. Na, viskas priklauso nuo to, kaip pažiūrėti, kaip pažiūrėsi. Nuo tada, kai 2001 metais šis fondas buvo įkurtas, matome e, lėšų jame augimą, o po to 2011-2010 viduryje fond, lėšos sumažėjo. Nors 2010 metais lėšų skaičius pasiekė 3 milijonus dolerių po to skaičius ėmė mažėti. Ir kai buvo tas pikas, buvo numatyta labai daug reformų šiame fonde. Ir 2011 metais 2,7 procento sumažėjo lėšų paskirstimas, bet yra spėjama, kad šiais metais jų didės ir per ateinančius dviejus metus ta tendencija didėjimo tendencija turėtų išlikti. Dabar jau atrodo, kad pasaulinis fondas ir toliau galės skirstyti kiekvienais metais paskirti daugiau negu 3 milijonus eurų. Bet aišku, tokio didžiulio augimo, kaip matėme per paskutinius dešimt metų, tikėtis būtų neprotinga per artimiausioje perspektyvoje. Bet manau, kad nereikėtų to finansavimo sumažėjimo prilyginti kriziai ir labai trumpai apie tai, koks yra pasiskirstimas tarp skirtingų lygų, kiek lėšų yra skirstoma, skiriama gydyti AIDS, malerijai ir tuberkuliozai. Čia matote rezultatus. Tai yra taip pat apibendrinti rezultatai 9,3 milijono žmonių gavo tiesioginį gydimą, 270 milijonų žmonių buvo gydyti insekticidais, tai yra malerijos gydimas, ir 3,6 milijono buvo gydyti antivirusiniais vaistais. Čia matote bendrą vaizdą, jis iš tikrųjų nėra toks jau blogas, matome, bet pažanga labai skiriasi skirtingose šalise. Daugelį šalių yra padaryta pažangos, bet yra kelios šalis, ypač Afrikoje, kur ta pažanga yra labai jau nežymi taigi ten reikėtų daugiau dėmesio skirti. Jeigu pažvelgsime Europos Sąjungą ir pasaulinio fondo lėšų gavėjus čia, matysime, kokios yra prioritetinės šalis tuberkuliozės atžvilgių, tai pastebėsime, kad kai šalis prisijungdavo prie Europos Sąjungos, jos paprastai papildomų lėšų iš pasaulinio fondo neprašydavo. Estija gavo daugiau negu 10 milijonų dolerių paramą skirtą živ gydyti. Tas finansavimas baigėsi 2007 metais. Rumunija, Bulgarija taip pat gavo maždaug 65 milijonus dolerių kiekviena ir tas finansavimas joms bus galtinai suteiktas 2014 ir 2015 metais atitinkamai. Bulgarija. Ten sveikatos lėšos nuo 2000 iki 2009 metų išaugo nuo 9,1 iki 9,8 procentų. Taip pat išorinių išteklių e, kiekis kitas e, sveikatos programoms sumažėjo nuo 1,9 procentų iki 0. Taip pat e, tuberkuliozės strategijai nuo 2013 iki 2015 metų bus skirta 27,5 milijonai eurų ir iš pasaulio fondo įnašas bus 5,2 milijono eurų. Vyriausybė padengia 60 procentų metinių išlaidų, tiek ji ketina padengti 2012 metais, o 2015 metais ji vyriausybė padengs visas lėšas skirtas kovoti su tuberkulioze. Rumunijoje taip pat išaugo uh, lėšos skirtos sveikatos sektoriui iš bendrojo biudžeto nuo 2000 iki 2009 metų nuo 9,1 iki 10,8 procentų. Taip pat išorinis įnašas e, sumažėjo nuo 5,7 procentų iki 0 2009 metais. E, bet yra parengtas nacionalinis planas, kuris yra skirtas e, kontroliuoti vaistams atsparę tuberkuliozę 2012-2015 metais čia numatytas įnašas iš pasaulinio fondo yra 3,7 milijono eurų. Ir kas yra tikrai malonu, ką mes pastebėjome, kai Rumunijoje lankėsi sveikatos generalinis direktorius, tai kad Rumunija labai aiškiai pademonstravo uh, E, savo ryštą. Tas matėsi ne tik tai iš e, sveikatos ministro, bet ir iš ministro pirmininko e, pilnai finansuoti iš valstybės nacionalinį planą ir taip pat perimti ir finansuoti tas, tuos kiekius, skirti tuos kiekius lėšų, kurie dabar yra gaunami iš pasaulinio fondo, kai tas finansavimas iš ten baigsis. Tai jie iš tikrųjų yra pasirengę įgyventinti visus savo įsipareigojimus ir mes labai džiaugiamės, kad jie padarė tikrai didžiulę pažangą. Dėkojame. Dabar suteiksime žodį komiteto nariams paklausti Ir pirmiausia, panas Tanaisko. Dėkoju, pirminkė. Manau, kad daugumas jūsų žino, ką aš galvoju apie šį reikalą, tačiau vis tiek esu dėkingas už galimybę šiek tiek daugiau pašnekėti apie šią problemą Rumunijoje, nušviesti ją plačiau. Visų pirma, norėčiau padėkoti prelegentams už e, labai realistišką padėties Rumunijoje pristatymą. E, aš matyt, tik galiu dar šiek tiek labiau akcentuoti kai kurias jo mintis ir gal pateikti keletą papildomų faktų ir skaičių. Taigi į padėtį Rumunijoje galima pažvelgti iš dviejų požiūrio taškų. Iš e, vienos pusės e, e, pasiektas maždaug 70 procentų sėkmės lygis gydant tuberkuliozės pacientus ir per globalųjį e, fondą e, pacientai gauna prieigą prie vaistų, kurie naudojami vaistams atspariai tuberkuliozai gydyti. Dėl to rezultatai ten yra labai e, pagerėję. Jūs taip pat paminėjote, kad spalio antrą dieną e, Rumunijos sveikatos ministerija patvirtino savo kovos su TBC planą ir ten numatyta maždaug 7,75 e, milijono eurų subsidijos per metus. Tas planas būtų e, trims metams. Tikimasi, kad e, gydimo sėkmės lygis iki 15 metų smarkiai išauks, lyginant su dabartiniu, iki 75 procentų nuo dabartinių 25. E, apskritai, e, kovai su TBC turėtų būti skirta specialiam e, planui 5 milijonai, dar 5 milijonai vaistams atspariai tuberkuliozai. Tube E, gydyti, taigi bendras skaičius turėtų būti apie 10 milijonų. Bet turime e, pasakyti, kad tie 5 milijonai vaistams atspariai e TBC priklausys nuo to, kai bus balsuojama dėl a, biudžeto šių metų pabaigoje. Jeigu e, tas biudžetas nebus patvirtintas, tada beliks tik tai vienas milijonas. E, Rumunija taip pat dviems metams e, turėtų gauti 3,6 milijonus eurų. Ir tai bus e, skirta diagnozijai, e, benamių e, integracijai ir nutolusiems ir kaimo vietovėms dabar yra apskaičiuota, kad Rumunijoje iš viso yra apie 1500 pacientų, kurie serga vaistams atsparę tuberkuliozę. E, žinoma, daroma prielaida, kad nėra pakankama finansavimo visus e, pacientus e, diagnozuoti, vadinasi, šitas skaičius yra sąlyginas. PSO yra pareiškusi, kad Rumunijai reikėtų išleisti maždaug apie 20 milijonų per metus kovojant su vaistams atsparė. Tad pagal dabartinę nacionalinę programą ir visas kitas, kitas e, programas e, sudėjus e, prieinamą finansavimą per metus Rumunijai trūks maždaug 8,2 milijonų, o jeigu biudžetas nebus patvirtintas, tai tada tas skaičius išauktų iki 13 su viršum milijonų per metus. Aš turiu keletą klausimų komisijai ir šiame kontekste jos norėčiau paklausti, ar uh, ji negalėtų apsvarstyti paremti Rumuniją ir kitas šalis, e, pakeisdama mm, tinkamumo finansuoti iš globaliojo fondo kriterijus, tai ar nebūtų įmanoma uh, užtikrinti, kad iš struktūrinių ir sanglaudos fondų galima būtų finansuoti kovą su uh, specifinėmis lygomis, tame tarpe su vaistams atsparia TBC. Ir e, ar e, tai negalėtų prisidėti prie to, kad dabartinė tendencija Rumunijoje, gerėjimo tendencija išliktų ir kad galima būtų iš, užkirsti kelią E, ateities atvejams. Ar negalvoja komisija, kad reikėtų sustiprinti globalų į fondą? Ir kitas klausimas būtų, kokiais kitais kanalais ES galėtų prisidėti prie vaistams atsparios TBC. E, ir kaip e, galima būtų užkirsti kelią, kad ši lyga neišsklistų po visą Europos Sąjungą. Noriu paklausyti taip pat kito prelegento, ar jisai mato e, kokiu nors kitų sprendimų siekiant padėti Rumunijai ir e, ką jis galvoja reikėtų e, padaryti, kad šita grėsmė sveikatai nepradėtų sklisti per sienas. Pone Himner, dėkoju. Pažvelgus į e, medicinos leidinius, e, į universitetų informaciją, tai e, girdime tą pačią ir tą pačią žinią. Prevencija geriau negu gydimas. Tai todėl mano klausimas būtų, kaip jūs ketinate stiprinti informacinę uh, E, kampaniją, e, nes e, tai yra susiję ne vien tik tai su gydimu tų žmonių, kurie jau susirgo, bet taip pat susiję ir su gyvenimo būdu. Tuberkuliozė yra neįprasta, ne, neįprasinė lyga, kuri labai glaudžiai susijusi su netinkamu gyvenimo būdu, bloga mytyba ir taip toliau. Tad e, ar yra kažkokių studijų, kurioms e, gyventojų grupėms e, ši lyga kelia ypatingą, ypatingą riziką? Rumunijoje mes matome tam tikras sąsajas su nepasiturinčiais gyventojais sluoksniais. Ir yra netgi galimybė, kad gali kilti TBC epidemija. Jūs čia minėjote, kad daug pinigų yra išleidžiama vaistams, gydimui, kovai e, su tuberkulioze, ne, AIDS prevencijai ir jūs netgi minėjote, kad imamasi e, specialių žingsnių kovojant su vaistams atsparia tuberkulioze. Bet ar tos studijos pakankamai daug apriepia? Ar uh, E, kalbama tenai apie naujus vaistus, kurie galėtų pakeisti tuos, kuriuos dabar turime. Ne, dar vienas dalykas. E, vienas dalykas, kurio jūs nepaminėjote, yra štai koksai. Mes e, pakankamai daug žinome apie malerijos keliamas problemas. Žinome, kad globalusis fondas skiria pakankamai lėšų kovojant su malarija ir taip pat esame girdėję apie nauja, e, naujas galimybės, kurios dabar atsiranda malarijai gydyti. Tai regis yra naujas sprendimas ir e, vadinasi susidaro įspūdis, kad bent jau malarijos atveju egzistuoja kažkokie nauji sprendimai. O kas pasakytina apie Europą. Aš žinau, kad Amazonės regione yra atlikti tam tyrimai ir rezultatai yra tikrai pribloškiantys. E, Tad aš norėjau paklausti, ar tai um, pasakytina taip pat apie e, Europos zoną. Jeigu ne, tai matyt reikėtų sustiprinti sąsajas, ryšius e, su tuo, kas jau yra atlikta kitur. Dėkuoju. Panas dar. E, na, tiesą sakant, dėl finansavimo tikriausiai galime truputį padiskutuoti e, vėliau. E, esu apie tai kalbėjęs su komisija, bet galbūt ne su vyriausybė. Visi pripažįstame, kad yra tam tikros spragos ir jeigu jų neužpildysime, tai vėliau reikės dar didesnio finansavimo. Tad mes moksliškai esame įrodę, kad Vienas doleris išleistas laiku sutaupo apie 10 dolerių, jeigu e, reikėtų e, juos leisti vėliau dėl e, koordinavimo ir bendradarbiavimo su kitomis šalimis. E, čia mes turime tikrą problemą, jeigu kažkoks e, pacientas išvažiuoja į kitą šalį, tai nuosekliai nėra užtikrinama, kad jis ir tenai bus toliau stebimas ir gydimas. Nacionalinių programų vadovai turėtų pasirūpinti tam tikrų minimalių paketų, kuris leistų uh, tą atlikti. Toks dokumentas iš principo egzistuoja, bet e, reikia, kad jis būtų tinkamai įgyvenimas. Čia iškyla teisiniai aspektai ir, žinoma, finansiniai aspektai. Jeigu asmo išvažiuoja į kitą e, valstybę, tai tada kas ten e, padengs jo gydimo išlaidas. Yra pasaulyje neblagų pavyzdžių tarp Meksikos ir JAV egzistuoja labai gera e, pasienio kontrolė, bet Europoje nesame pakankamai padarę. Siekdami to dirbame su e, sveikatos ministrais šią srityje. Dėl e, socialinių veiksnių, kuriuos jūs paminėjote, iš tikrųjų mes turime tam tikrus veiksnius, remdamiesi informaciją iš iš valstybių e, ir, e, žinoma, ne vien nepasiturintys e, žmonės serga ir ne vien tik tai kaliniai. Visi gali susirgti TBC. Jūs žinote, kad pasaulyje jau dabar pakankamai nemaža dalis žmonių jau yra infekuoti vaistams e, atsparia TBC. Bet savame suprantama, TBC yra socialinė lyga, ji susijusi su socialiniu ir ekonominiu statusu ir priklauso nuo paciento socialinės ekonominės padėties. Apie naujasis priemonės, tai iš tikrųjų mums jų labai reikia. E, e, buvo paminėta naujoji vakcina bet ji nėra pakankamai efektinga, kol kas jinai pasteisina, tik tai kalbama apie aštrę tuberkuliozės formą vaikų tarpe, bet per artimiausias du ar tris e, metus mes iš tikrųjų e, gerų rezultatų čia tikėtis per daug negalime. E, daugiau vilčių teikia naujieji vaistai. Jie iš tikrųjų atsiranda. Bet jeigu e, iš tikrųjų nebus e, sveikatos apsaugos sistemose tinkamo dėmesio kitiems veiksniams, tai tada ir naujai e, vaistai negalės problemas išspręsti. E, žinoma, ir ES kaip tokia ir atskiras valstybės narės gali suvaidinti labai svarbę, svarbų vaidmenį užtikrinant mokslo tyrimus e, šioje srityje. E, kalbant apie TBC kontrolę ES, buvo paminėtas finansavimo problemas, aš manau, kad pasaulyje ES yra pati geriausia vieta Ta prasme, kad e, yra prieinama labai daug fondų ir jų finansavimas, bet savame suprantama, kad visų pirma kompetencija čia atitenka valstybėms narėms, reikalingos ilgalaikės strategijos ir politinė valia paskirti išteklius prioritetiniams veiksmams, kurie reikalingi tose šalise. Finansavimo galimybių ES yra daug, galima mm, pasiremti tokiu finansavimu. Jūs paminėjote čia regioninių fondų potencialą, nes iš tikrųjų didžiuliai pinigai ta, ten yra prieinami. 2017-2013 metais maždaug 5 milijardai buvo išleista iš struktūrinių fondų, kurie buvo panaudoti e, kaip investicijos į sveikatos sritį, e, e, buvo tiesioginės investicijos į sveikatos infrastruktūrą, taip pat netiesioginės investicijos ir investicijos gerinant e, socialinę ir ekonominę aplinką, kuri daro įtaką sveikatai. Yra ir kitos e, galimybės, e, paminėjau viešosios sveikatos programą, tai specifinė programa, bet finansavimas nėra labai didelis, gal tik 50 milijonų iš viso, tad negalite valstybės lygmenių iš tos programos labai daug tikėtis. Tačiau, žinoma, techninis bendradarbiavimas, mokymasis vieniems iš kitų, pažangiosios praktikos keitimasis, techninė pagalba, tame tarpe ir finansinė parama iš ECDC, e, e, viešosios sveikatos programos e, ir nacionalinių sveikatos ekspertų parama. Visa tai yra irgi prieinama. Kalbant apie pagrindų programą, mokslo tyrimų septintąją, E, programą. Nemažai programų e, buvo finansuota susijusių su kova su skurdu, e, su skurdo problema ir lygomis. Ir šis finansavimas priklauso nuo to, kaip reaguojama į kvietimus dalyvauti konkursuose. Ir paskui e, buvo konkretus klausimas apie globalų į fondą, ar e, numato Europos komisija jį sustiprinti. E, šiuo metu kalbama apie 330 e, milijonų e, per tris metus e, ir komisija e, yra e, nusiteikusi visus tuos asignavimus panaudoti po 110 milijonų per metus, bet žinoma, naujoje finansinėje perspektyvoje e, skaičiai gali būti kitokie. E, bet žinoma, globalaus fondo pinigai yra mm, iš ES vystimosi programų. E, ir e, e, mums yra sunku mm, Europos parlamentui pasiteisinti, kodėl mes oficialaus vystomo bendradarbiavimo pinigus naudojame būtent glo globaliam fondui. Kalbant apie vystamąją politiką, susitelkiama į pasaulio ne turtingiausias valstybės ir e, globalusis fondas dabar taiko kitą finansavimo modelį, e, daugiau paramos teikiama strategijų kūrimui ir labai aiškiai prioritizuojamos būtent e, neturtingiausios šalys. O tai reiškia, kad salginai kalbant, sumažės finansavimas toms e, šalims, kurios pagal pajamas yra vidutiniokės e, ir kuriuose lygų yra mažiau negu kad tose šalise, kurios yra nepasiturinčios. Tad e, matyt, tai su, su tuo turime susitaikyti, nors ir labai aiškiai matome, kad reikia investuoti į tuberkuliozės ir živ e, sklaidos kontrolė už mūsų sieną. Čia mes esame suinteresuoti tai daryti, nes, pavyzdžiui, živ atveju mes praktiškai importuojame tą lygą iš už savo sienų, tad mes esame suinteresuoti e, kontroliuoti tas lygas e, ir į rytus nuo mūsų. Uh, E, ir globlusis fondas, aišku, daugiausia paremė tas šalis, kurios e, pačios negalėtų e, to tinkamai atlikti ir tada salginai mažiau finansavimo tenka labiau pasiturinčioms valstybėms. Vis tik tai mes turime galimybę įtikinti vyriausybės įsirašyti kovą su tomis lygomis kaip vieną iš savo svarbiausių prioritetų ir surasti finansinę paramą ir išteklius tam. ES lygmenių mes turime ir vidaus, ir išorės politikoje tinkamas priemonės, bet aišku, gal, turime jas geriau panaudoti savo dialoge ir su savo valstybėmis narėmis, ir su kaiminėmis. Ačiū. Baigiame, svars... Baigiame klausimų ir atsakymų raundą. Norėčiau pak... E, padėkoti ponui Darai iš Pasaulio sveikatos organizacijos. Dėkoju už jūsų pasisakymą ir už tai, kad jūs išreiškite, kokia svarbi, kokia kok, šita problema ir, ir kokia įtampa iš tikrųjų iš toje srityje mm, susikaupusi. Be to svarbu surasti tinkamą finansavimą šiems projektams, nes Tai yra labai rimta grėsmė sveikatai. Šita kova bus nelengva, mums reikės visų pagalbos. Dėkoju Jums ir kolegoms už puikias diskusijas. So, wir kommen jetzt zum. Taigi, nedelsdami einame prie kito darbo atvarkės klausimo. Įgyvendinimo aktas dėl maisto ir pašarų iš Japonijos po avarijos Fukushimoje. Turime valandą 20 minučių. Turime e, vertimą net į kroatų kalbą. Turėtumėm tuo pasinaudoti. Turime ir e, svečių. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau tų, kurie verčia iš kruatų kalbos, kalbėsiu prancūziškai. Eikime iškart prie reikalo. Aš kalbu žaliųjų frakcijos vardu ir norėčiau paprieštarauti gyvendinimo aktui, kuriuo numatomos atitinkamos sąlygos maisto ir pašarų iš Japonijos importavimui po avarijos Fukushimoje. Apie tai turime kalbėti šiandieną. Dėl ko mes prieštaraujame? Dėl turinio ir dėl formato. Dėl turinio mes neprim, nes nesutinkame su pasiūlymu apriboti maisto ir pašaro iš Japonijos prieš įvežant uh, į ES, išskyrus keletą produktų, kurie yra išvardinti ketvirtame reglamento projekto e, priedė. Ekspertai e, teigia, kad nėra, negalime būti tikri dėl e, poveikio po Fukushimos avarijos ir mes nežinome, kokia dabar situacija, ar jinai yra stabili ar ne. Negalime atmesti galimybės, kad toliau e, plinta radiacija. Todėl mes manome, kad kol kas yra per anksti sakyti, kad e, maisto ar pašarų iš Japonijos įvežimas turėtų būti sustabdytas. Tai svarbu e, visoms produktų rušims tam, kad e, būtų galima užkirsti kelią galimam produktų užteršimui. Jeigu turėtumėm galvoje e, Fukushimos reaktorių nestabilumą, suprantame, kad negalime laikytis ir pagal dešimtą straipsnių numatytų pranešimų e, komisijai. 53 reglamento e, direktyvos straipsnių remiasi komisija, numatydama šitus apribojimus. Tai yra direktyva susijusi su maisto higiena. Šitam, pagal šitą straipsnį komisija privalo imtis visų priemonių, kad užkirstų kelią rizikai kylančiai žmogaus, gyvūnų sveikatai arba aplinkai. E, Ir tačiau komisijos, komisija e, peržengė savo įgaliojimus. Taigi tie galiu pasakyti apie turinį, o kita priežastis, kodėl žalieji prieštarauja šitam pasiūlymui, daugiau techninė priežastis tikiuosi, kad komisija galės atsakyti į šį. Pagal 11 reglamento straipsnį e, parlamentas turi teisę bet kokiame etape pareikšti komisijai, kad komisija įgyvendinama tam tikrą nurodym, tam tikrą nuostatą e, peržengė savo e, įgaliojimus. Taigi turiu. Ir šiuo konkrečiu atveju Europos parlamentas uh, neturi galimybės reaguoti ar pasipriešinti šiam įgyvendinimo aktui. Pagal 11 straipsnį, kurį paminėjau, parlamentas neturi e, galimybės veikti pagal e, pradinį pasiūlymą, nes šis e, dokumentas buvo priimtas jau spalio 9 dieną. Labai gaila ir net sunku, negalima taiksyti su tuo, kad buvo pažeistos, pažeisti visi įgaliojimai. Todėl norėčiau paklausti, ar galėtumėt paaiškinti, ką žadate daryti, e, atsižvelgdami į mūsų prieštaravimą, kurį šiandien pateikėme ir kaip manote, kaip, kaip galima būtų toliau pakreipti šitos problemos sprendimą. Pirmininkas, ačiū. Tai komisija, žodis komisijai atsakyti į klausimus. Oui, merci, monsieur le président. Moi aussi, je... Ačiū pirmininkė. Aš irgi nekalbėsiu kroatiškai, vertėjams nereikės versti iš kroatų ar į kroatų kalbą. atsida, atsidūrėme tokioje teisinė padėtyje, kad 12 metų kovo mėnesio reglamentas šių metų lapkričio mėnesį būtų iš, išėjęs iš galiojimo ir jeigu komisija nebūtų ėmusis veiksmų, e, būtų išėjęs iš galiojimo ir anksčiau priimtos priemonės ir tada nebebūtų likę jokių e, apribojimų ar priemonių susijusių su maisto ir pašarų iš Japonijos įvežimu ir būt, šitas maistas ir pašarai būtų patekę į ES be jokio patikrinimo. Taigi, nenorėjome atsidurti tokioje situacijoje, kurioje nebūtų likę jokių patikrinimo operacijų. Žinoma, su Japonijos atitinkamo institucijom mes tarėmės, kalbėjomės ir jie norėjo, kad mes sumažintumėm patikros lygmenį, bet mes norėjome palaukti ir naujesnių duomenų gautų iš, nau, ištyrus naują į derlių, šiuo, šiuo metinį derlių. Būtent todėl pasiūlėme šį sprendimo projektą spalio mėnesį, 26 spalio už jį buvo balsuojama komitete, e, kad būtų spėta prieš lapkričio pirmą, kaip anksčiau sakiau. Kalbant apie ankstesnio reglamento peržiūrą, mes norėjome, prieš peržiūrint norėjome priimti e, konkrečią priemonę, kad būtų išlaikytas e, aukšto lygio patikrinimas prieš įvežant prekes į, ir pašarus, maistą ir pašarus iš Japonijos. Padėtis dėl Fukushimos reaktoriaus e, nėra, nėra aiški. Vieni sako, kad problema sukontroliuota, kiti sako, kad ne. Mes negalime tiksliai žinoti, o japonai teigia, kad viskas yra šiuo metu kontroliuojama. Jie mums parodė, kad atlikta yra labai daug tyrimų, kad jie labai rimtai žiūri į padėtį. Nuo kovo 11 dienos, kai įvyko nelaimingas atsitikimas, 300, daugiau nei 300 tūkstančių tyrimų buvo atlikta su uh, įvairiausiais maisto produktais pagamintais ar užaugintais netoli uh, E, Fukushimos. Per pastarosius metus 167 tūkstančius tyrimų Japonai atliko. Tai rodo, kad jie tikrai stengiasi aukščiausių lygių tikrinti e, maisto ir protus ir pašarus pirmiausiai dėl savo vidinių tikslų, bet taip pat ir eksportui. Kaip žinote, jie turi atlikti tikrinimus prieš e, eksportą visais atvejais, kai maisto produktas ar pašaras yra kilęs iš Fukushimos apylinkių. Nuo 11 kovo 3000 tyrimų buvo atlikta prieš prekiai patenkant Europos Sąjungą, bet tų tyrimų, kuriuos atliko Japonai 2011 metais Prancūzijoje buvo pastebėta, kad arbatai skirtas vanduo buvo užterštas. Nuo to karto nebuvo numa, nustatyta daugiau užterštų produktų atvejų. Todėl manau, kad mes galime pasitikėti Japonų atliktais e, patikrinimais. Čia naujoje priemonėje iš tikrųjų yra tam tikrų pakitimų, lyginant su tuo, ką mes darėme anksčiau, ypač reikia pastebėti, kad mes vienoje vietoje yra numatyti patikrinimai grybams ir arbatai, o kitur tik grybams, nes tai yra maisto produktai, kurie labai stipriai kaupia e, ra radiaciją, todėl reikia juos tikrinti. Fukushimos regionui buvo palikti, paliktos tos pačios priemonės, kokios buvo numatytos anksčiau. Iš Fukushimos apylinkių visas, maisto, visas maistas yra tikrinamas išskyrus alkoholį. Iš viso tie apribojimai numatyti 12 regionų ir sudarytas 31 produkto sąrašas. Anksčiau buvo ilgesnis sąrašas, dabar tikriname tik 31 tai produktas tikrinamas prieš e, eksportuojant iš Europą iš tikrųjų nėra labai didelės įvairovės to, kas mm, eksportuojama į ES ir paprastai tarptų produktų nėra trumpo galiojimo maisto produktų, pavyzdžiui, pavyzdžiui salotų ar, ar, ar, ar, ar daržovių, kurios galioja labai trumpai. Ir jos, kadangi vaisiai, dražovės, jų augimo laikotarpis yra labai trumpas, e, jos užaugintos gerokai vėliau nei įvyko nelaimė, todėl nemanoma, kad jas reikia tikrinti, bet e, sąraše tikrinamų produktų yra 31 produktas. 5 procentų radioaktyvumą nustatėme. Kontrolės dažnis yra 5 procentai visiems, e, visoms apskritim, visom regionams, nes manome, kad reikia atlikti papildomus tikrinimus, nors ir japonai atlieka labai daug tikrinimų. Norėčiau priminti, kad be arbatos 2011 metais nebuvo rasta užterštų importuotų produktų iš Japonijos. Noriu apibendrinti manau, kad šita priemonė yra proporcinga ir atitinka situaciją ir poreikius ir manau, kad šita priemonė prisidės prie patyties gerinimo. Standartų nekeitėme, e, vadovavomės e, japoniškais standartais, kurie yra daug griežtesni negu europietiški standartai net ir mūsų standartai po Černobilio nelaimės. E, su japonais aptarėme jų standartus ir mūsų standartus ir į šitą priemonę įtraukėme japoniškus standartus, kurie yra patys griežčiausi pasaulyje. Atsakant į antrą klausimą, mes nemanome, kad viršėjome savo kompetencijos ribas. Pagal 53 straipsnį mes ėmėmės reikiamiausių priemonių, reagavome į padėtį prieš pusantrų metų, kiek, žin, kiek kaip visi žinote, įvyko ši nelaimė. Bet neaišku, ar tas reaktorius tirpsta, ar iš jo kažkas veržiasi, to pasakyti negalima ir mes turime imtis pakankamų ir tinkamų priemonių kuo greičiau. Uh, negalime pasakyti, kad mes gyvename neiškiais laikais. Mes gyven, gyvename dabartiniu laiku ir jeigu iš reaktorių vėl pradės klisti radioaktyvios, radioaktyvios bangos, bangos reikės imtis atitinkamų priemonių. Manau, kad dabar situaciją reaguojame taip, kokia jinai yra. Jeigu to nebūtumėm padarę, lapkričio pirmą visos priemonės būtų netekusios galiojimo, todėl manau, kad mes neperžengėme savo įgaliojimų ribų, o kaip tik reagavome į situaciją ir padarėme, ką galime. Dėkuoju. Kągi, kolegos, baigiame svarstyti šiandienos darbo tvarkę. Man atrodo, kad salėje liko tik tai damos. Tai džiugus vakaras. Linkiu visiems malonus vakaro. Tikiuosi, kad komisija taip pat gerai praleis savo vakarą. Mūsų visas posėdis yra planuojamas gruodžio 17 dieną, 3 val. po pietų, Bruselėje. Noriu visus pakviesti į tą posėdį, ne vien tik tai damas. Taigi gruodžio 17 diena, tai bus pirmadienis, 8 vakare. Taip pat mūsų laukia prieimimas, kalėdinis prieimimas su Envi komitetu, mūsų komiteto, Envi komiteto, ten bus ką pavalgyti ir ko atsigerti. Tai taip visi kartu gerai praleisime laiką prieš kalėdų atostogas. Taigi tikiuosi, kad dalyvaus kiek galima daugiau kolegų. Čia gruodžio 17 dieną 8 val. vakare tas vyks. O dabar visiems malonaus vakaros, saugios kelionės namo, jeigu kur nors keliausite.